Prendiamo posto. Labą rytą, kolegės ir kolegos. Susėskime į vietas. Pradedame posėdį Susiskite į savo vietas. Norėčiau taip pat pasveikinti ir Europos parlamento lankytojus. Labą rytą visiems. Posėdis pradedamas. Šiandien yra labai svarbi diena mums, kaip jūs žinote. Pirmas darbo tvarkės klausimas yra išrinktosios komisijos pirmininkės, komisijos narių kolegijos ir jos programos pristatymas. Tad iš karto suteikiame žodį poniai Uršulai Vanderlejeną. Ji tars įžanginį žodį. Prašome. Žodis jums. Lygiai prieš 30 metų Lapkričio 27 dieną suskambėjo 12 laikrodžio dūžių, skambėjo bažnyčių varpai, kaukė sirenos, darbuotojai nustojo dirbti, gamyklos, e, kasyklos, parduotuvės ištuštėjo, žmonės išėjo į gatves, ėmė šokti. Ir tuomet nuo Pragos iki Bratislavos e, žmonės dalyvavo toje gražioje laisvės, e, vienybės ir drąsos e, bangoje vykstant taksominiai revoliucijai. Ir tos valandos man reiškia tai, ką reiškia Europos Sąjunga. Europos Sąjunga nėra susijęs vien tik tai su taisyklėmis, reglamentais, rinkomis ar valiutomis. Visų pirma, ES rūpi žmonės ir jų siekiai. Čia kalba sukasi apie žmonės, kurie kartu kovoja už vertybės, už laisvę, už geresnę ateitį. Noriu pacituoti didį Vaclavą Havelą, vieną iš 89 metų didvyrių, nes e, tai, ką jis pasakė, man labai įstrigo ir visuomet įstringa, kai aš galvoju apie ateitį. Jisai sakė, kai ko nors siekiame, nereikia to siekti vien tik tai todėl, kad yra galimybė sėkmingai tai įgyvendinti, o todėl, kad tai yra teisingas dalykas. Mes e, dabar pradėjome procesą ir tai pasibaigs mūsų visuomenių, mūsų ekonomikų transformacija. Ir mes tai darome todėl, kad tai teisingas dalykas, o ne todėl, kad tai lengva bus padaryti. Mm. Kartais mes pamirštame, kad mūsų didžiausi pasiekimai būna realizuojami tada, kuomet mes elgiamės drąsiai. Mes buvome drąsūs tuomet, kai siekėme taikos ir tai buvo skausminga, mes drąsiai elgiamės, kuomet e, įgyvendinome savo e, bendrų pinigų tikslą, taip pat, kuomet suvienijome Europos šeimą ir kuomet priėmėme tas Europos dalis, kurios anksčiau buvo už, už borto. Taip pat dabar kovojame už vienybę ir e, solidarumą. Ir mes sustiprėjome. Aš manau, kad mes tikrai sustiprėjome dėl šitų veiksmų. Ir taip yra todėl, be kita ko, kad mano pirmtakas Žanas Klodas Junkeris, didis europietis, e, ėmėsi taip pat labai stiprių iniciatyvų ir jisai iš tikrųjų veikia iš širdies. Labai dėkuoju tau, Žanai Klodai Junkeri. Ponios ir ponai parlamento nariai, prieš keturis mėnesius jūs suteikite man savo pasitikėjimą, jūs parodėte man savo pasitikėjimą ir nuo to laiko aš susitikau su visų e, politinių frakcijų atstovais, su valstybių ir vyriausybių vadovais ir kartu mes suformavome išimtinę europinę komandą. Jūs, parlamento nariai, rengėte e, komisijos, naujosios komisijos narių klausimus. Aš prižadėjau išklausyti jūsų nuomonę, aš išklausiau jūsų nuomonę ir esu pasirengusi ir toliau tai daryti kartu su Maros Šefkovičiumi ir visais kitais kolegijos nariais. Taip, mes dažnai sutardavome įvairiais klausimais, kartais nesutardavome, tačiau tai yra normalu, tai yra demokratija. Ir šiandien aš prašau jūsų šioje Europos demokratijos plotmėje jūsų paramos šiam naujam Europos startui. Gerbiami nariai, mūsų šios komanda, dėl kurios šiandien balsuosime, turi kiekvienas šios komandos narys turi kiekvienas skirtingą patirtį. E, tarp jų yra dėstytojų, žemės ūkio atstovų, merų, ministrų, daktarų, diplomatų, inžinierių, verslo atstovų. Kai kurie iš jų yra gimę prieš Berlyno sienos pastatymą, kai kurie gimė po to, kai ta siena griuvo, kai kurie e, iš jų gyveno diktatūrų sąlygomis, kai kurie e, yra jauni ir prisidėjo prie to, kad jaunos demokratijos prisijungtų prie ES. Taip pat e, noriu pastebėti, kad šioje komisijoje yra pasiektas lygčių balansas beveik tobulai. Tai yra tik tai viena moterį mažiau. Tai reiškia, kad iš tikrųjų mes padarėme didelę pažangą, tačiau turime dėti toliau pastangas. Kaip pirmoji Europos komisijos pirmininkė, noriu pasakyti, jog kiekvienas mano kolegijos narys turės lyčių lygybės principų besiremianti kabinetą. Ir tai yra pirmą kartą užtikrinama Europos komisijoje. Mūsų kadencijos pabaigoje lyčių lygybė bus įtvirtinta visais e, valdymo lygmenimis ir tai iš tikrųjų pakeis komisijos veidą. Kiekvienas e, kolegijos narys, remdamasis savo e, patirtimi, įtvirtins mūsų politikos prioritetus, valdymo prioritetus, tačiau mes veiksime kaip bendra komanda Europos interesų labui dirbsime vieningai, bendradarbiausime su Europos parlamentu, su valstybėmis narėmis, siekdami atremti mums iškylančius iššūkius. Mes esame pasirengę, tačiau Europa taip pat yra pasirengusi, mano žinia yra labai paprasta. Turime pradėti dirbti. Mėly nariai, Pasaulis besikeičiantis ir daug kas kalba konfrontacijos viena, vienašališkumo kalbomis, bet gyvename pasaulyje, kuriame žmonės, milijonai žmonių eina į gatves, protestuoja prieš korupciją, reikalauja demokratinių pokyčių. Pasauliui reikia mūsų lyderystės labiau nei bet kada. Mes turime būti atsakinga jėga, turime būti taikos, teigiamų pokyčių jėga. Ir tam mes jungtinėse tautose savo partneriams turime parodyti, jo gali mumis pasitikėti kaip daugia šališkumo čempionę. Mes turime įrodyti savo draugams vakarų Balkanuose, kad mūsų, mes gyvename tam pačiame žemynė, mūsų sieja ta pati istorija, ta pati kultūra ir mūsų likimas bus tas pats. Mūsų duris lieka atviros. ir su transatlantiniais partneriais musėja tas pats likimas. Taip, turime įvairiausių na, problemų, nesutarimų, be bejonės, bet mūsų ryšiai išlaikė laiko bandymą. Ir kol mes dabar kalbame, tūkstančiai studentų, mokslininkų, menininkų, mesga draugystės, verslo, mokslo ryšius ir būtent tai sudaro tą stipriausią ryšį, stipresnį negu bet koks asmeninis nesutarimas šalis iš vakarų, iš pietų, iš šiaurės ir iš rytų nori, kad Europa būtų tikras partneris. Mes galime formuoti globalinę tvarką. Tai ir yra Europos pašaukimas, to nori mūsų piliečiai. Džiaugiuosi, kad toks patyręs diplomatas kaip Jose Borel dirbs mano komandoje kartu su Juta Urpilainen, Olivier Varheilį ir Janeš Lanerčič. Jų darbas kartu bus be galo vertingas. Investuosime į alijansus ir koalicijas tam, kad gintume savo vertybės. Mes skatinsime ir ginsime Europos interesus per atvirą ir sąžiningą priekybą. Mes stiprinsime savo partnerius per bendradarbiavimą, nes tik stiprius partneriai, tik stipri partnerystė sustiprina ir Europą. Mano komisija nebijos kalbėti pasitikėjimo, bet kalba, bet mes tai darysime europietiškai, Europos naudai. Tai ir yra ta geopolitinė komisija, apie kurią aš kalbu ir kurios Europai taip labai skubiai reikia. Mėly parlamento nariai, jei ir yra, yra bent vienas rytis, kur pasauliu reikia mūsų lyderystės, tai būtent e, saugant klimatą. Tai yra egzistencinis klausimas Europai ir visam pasauliui. Kaip tai galėtų būti neegzistencinis klausimas, jeigu 85 procentai žmonių gyvenantys ekstremaliame skurde gyvena 20 šalių, kurios labiausiai pas, pa, pa, paveiks klimato kaitą. Kaipgi gali būti neegzistencinis klausimas, jeigu mes matome, kad Venecija skęsta, o Portugalijoje o e, Portugalijoje dega miškai, o Lietuvoje e, ūkininkai negali nuimti derliaus, nes jisai išdžiuvo. Tai visada buvo labai svarbus klausimas, bet me, tokios tikinės nelaimės ištikdavo netaip dažnai, netaip intensyviai. Todėl negalima gaišti, reikia imtis kovoti su klimato kaita. Kuo greičiau Europa eis šiuo keliu, tuo geriau bus mūsų piliečiams, mūsų konkurencingumui, mūsų klestėjimui. Europos žalėsis susitarimas yra be galo svarbus mūsų planetai, mūsų žmonėms ir mūsų ekonomikai. Fransas Timmermansas yra tinkamiausias žmogus, kad įgyvendintume šį tikslą. Džiaugiuosi, kad jis jam padės Kadri Simpson, Adina Valian ir kiti. Europos žalėsis sutarimas yra mūsų naujoji augimo strategija. Ji mums padės sumažinti išmetalus, kuriant darbo vietas. Pačiame šios strategijos centre yra pramonės strategija, kuri padės ir mažam, ir smulkiam, ir vidutiniam, ir, ir dideliam verslui kurti naujas technologijas ir kurti naujas rinkas. Mes būsime tie, kurie uh, pasaulyje nurodo standartus. Tai yra mūsų konkurencinis privalumas ir tai yra geriausias būdas užtikrinti vienodas žaidimo taisyklės. Tačiau visa tai turi būti naudinga Europos žmonėms. Jie nori ir tikisi, kad Europa kažką darys, imsis veiksmų klimato srityje, bet jiems reikia ir įperkamos švarios energijos. Jie turi mokėti dirbti ateities darbus. E, jie nori dirbti iš namų arba galėti važiuoti į darbą patogiai. Ir mes turime tos poreikius išpildyti tvariai. Ir mes įsiparei, šitas pereimas prie neutralios e, aplinkai Europos yra kartos įsipareigojimas, bet e, jis turi būti įtraukiantis visus, kitaip jis neįvyks reikės labai didelių investicijų ir inovacijų mokslinio tyrimų infrastruktūros e, mokymo srityje. Reikės viešųjų ir privačiųjų investicijų. Ir europinių, ir nacionalinių lygių. Ir dar kartą sakau, Europa jau dabar yra pirmaujanti šioje srityje. Europos Sąjunga e, per savo biudžetą finansuos klimato e, klausimus, bet taip pat ir per e, rinkas, ir per investavimo grandinę. Regionams reikia toli nueiti. Mes paremsim žmonės ir verslus, turėsime pereimo mechanizmą, įvairiausius fondus ir priemonės ir pritrauksime privačių investicijų, kurių mums reikia. Tam, kad pasiektume šio tikslo, Europos investicijų bankas bus e, patikimas partneris. Labai džiaugiuosi, kad ta pažanga, kurią jis padarė, e, kaip Europos klimato bankas yra akivaizdi, tai padidins investicijas į Europos technologijas ir į tas, tuos sprendimus, kurių pasaulis laukia. Bet darbų yra ir daugiau. Mm, ES išmeta tik tai maždaug 9 procentus visų pasaulio e, išmetalų. Visas pasaulis turi eiti šiuo keliu. Tai jau vyksta nuo Kinijos iki Kanados, Kalifornijos. Kiti irgi dirba šioje srityje ir kuria savo e, emisijų prekybos sistemą. Filas Hauganas bus tas, kuris užtikrins, jog ateities prekybos sutartyse bus skyrius apie tvarų, tvarę plėtrą, nes žinome, kad klimato kaita nebus nugalėta nedirbant visiems. Mes esame įsipareigoję veikti ir galime pirmauti. Ponios ir ponai, skaitmeninimas įgalina turėti ir padaryti tai, kas dar prieš praeitai kartai buvo neįmanoma. Visame pasaulyje bendraujame, turime prieigą prie informacijos, Pažanga medicinoje, aplinkosaugoje, mobilumo srityje, įtraukos srityje. Be skaitmeninimo nebus ateities. Margareta Vestager yra ta, kuri mus ves šiuo keliu į priekį. automatizuosime tuos darbus, kurie mums yra sunkus, pavyzdžiui, krovos darbus arba pasikartojančius darbus. Ir fabrike, ir prie rašomojo stalo. Tai yra geras dalykas, nes mes turėsime daugiau laiko. Turėsime laiko tam, ko, kuo mes žmonės skiriamės nuo kompiuterio ir ko kompiuteriai negali - empatijai ir kūrybingumui. Pavyzdžiui, slaugos robotai gali padėti perkelti ligonį kitą, į kitą lovą ir galima skait, suskaitmeninti biurokratinius darbus tam, kad slaugos darbuotojai turėtų laiko tam, kas yra svarbiausia, tai būtent pasikalbėti su pacientu, būti šalia. Skaitmeninimas mus įgalins efektyviau e, naudoti išteklius nes mes galėsime e, pasitelkti skaitmeninimą ir e, vandens, energetikos, kitų e, išteklių srityje. Taip skaitmeninimas pakeis mūsų visuomenę, mūsų pramonę, mūsų valdyseną, jau dabar keičia, kad pasinaudotumėm šiuo, šią galimybę ir kad žinotumėm, kokios yra rizikos. Mes turime E, ieškoti pusiausvėros ten, kur rinka jos nesuranda. Mes turime kovoti dėl savo gerovės, bet turime ir ginti savo vertybės. Mes turime eiti savo europiniu keliu, taip pat ir e, skaitmeninimo srityje. Kaipgi tai padaryti? Pirmiausia, labai svarbu, kad naujos technologijos būtų įvaldytos ir būtų Europoje. Čia nais ir e, kvantinė kompiuterė, dirbtinis intelektas, blokų grandinės, naujasis mikroschemų technologijos. Kad mums tai pavyktų, kad mes užpildytume tą spragą, mes turime e, dirbti kartu. Taigi, suburkime visus išteklius, e, lėšas, mokslinės galimybės, žinias ir panaudokime jas. Ta jau padarėm, kurdami superkompiuterį. Europa netrukus paleis vieną iš trijų stipriausių e, kompiuterių pasaulyje. Tai yra nuostabu, kad mums pavyko, bet norėčiau, kad ir toliau kaip europiečiai jį kurtume patys. Tai yra mūsų tikslas. Europa turi ir mokslininkų, ir pramonininkų, kad būtų šioje srityje konkurencinga. Neleiskim kitiems sakyti, kad yra kitaip. Nei iš išorės, nei mes patys nesakykime, kad mes nepajėgus. Žinoma, kad inovacijai reikia protingų galvų, savai mes suprantama, bet reikia ir įvairovės. Inovacijai reikia laisvos erdvės galvoti, mąstyti. Mes tai turime čia Europoje. Žmonės nori čia gyventi, čia vykdyti tyrimus, čia kurti savo ateitį. Mums reikia ateities infrastruktūrų, bendrai standartais paremtų, pavyzdžiui, kaip gigabaitų e, tinklai e, arba debesijos ir šiai ir ateinančiai kartai. Skaitmeninimo žaliavos yra duomenys. Mm. Kiekvienu paspaudimu čia Europoje mes maitiname algoritmus net ir per vandenynus ir kurie turi įtakos mūsų elgesiui. Tai nėra gerai. Taip kaip e, padarėme, sukurdami duomenų apsaugos reglamentą visam pasauliui, rėmus, pagrindą, tik Europa galėjo tą padaryti. Ta pati reikia padaryti ir dirbtinio intelekto srityje, nes mes Europoje pirmiausia galvojame apie žmonės, ne apie pinigus ar rinką, ne apie valstybę, pirmiausia apie žmogų ir svarbiausia E, nėra svarbiausia sumažinti duomenų srautus. Svarbiausia turėti taisyklės, kaip elgtis atsakingai su duomenimis. Nes mums skaitmeninės tapatybės apsauga Europoje yra pats didžiausias prioritetas. Mums tai yra be galo svarbu. Taip pat norime ir inovacijų. Šiandien 85 procentai nesu asmenimis susijusių duomenų 85 nepanaudojami ne karto. Jie surenkami automatiškai, bet nie karto nėra panaudoti. Tai yra švaistimas, iššvaistimas, nes tose duomenyse yra daugybė uh, žinių, kurių Europoje turime ir kurias turime naudoti. Būtent todėl reikia atitinkamo pagrindo rėmų, kad ir vyriausybės, ir verslas keistųsi duomenimis. Negaliu įsivaizduoti kompetitingesnio asmens nei Thierry Breton, kuris sukurs duomenų strategiją. Kibernetinis saugumas irgi labai svarbi tema. Tai yra kita monetos pusė, kai kalbame apie skaitmeninimą. Taigi mums tai irgi yra prioritetas. Europos konkurencingumui reikia pačios aukščiausių saugumo reikalavimų ir europietiško vieningo darbo būdo. Mes turime keistis duomenimis apie pavojus, reikia bendros platformos, reikia kibernetinio saugumo agentūros. Tik tai taip mes sustiprinsime pas, pasitikėjimą e, susieta ekonomika ir padidinsime atsparumą visokioms rizikoms. Tai mums pavyks, jeigu dirbsime kartu, jeigu pirmiausiai remsime savo europietiškomis vertybėmis. Esu tikra, kad Europa ir skaitmeninėme amžiuje bus pirmaujanti. Europa tikrai tai gali. Mėly nariai, Europa tikrai gali daug kuo didžiuotis. Mes esame pasaulio priekybos galybė. Mes visą pasaulį eksportuojame ir prekes, ir paslaugas. Mes esame pats didžiausias šaltinis ir e, tikslas iš e, užsienio investicijoms tiesioginėms. Mūsų pramonė yra aukščiausio lygio. Mes netgi sugebame sukurti satelitus, palidovus. Ir 40 procentų pasaulio atsinaujančių technologijų patentų buvo būtent čia Europoje registruota. Mes turime pasinaudoti uh, tuo klimato skaitmeninimo pereimui, kad sustiprintumėm savo pramonę ir savo inovacijos potencialą. Tai galima padaryti tik tai per investavimą. Mėly parlamento nariai, mes turime paskubėti. Jau keletą metų mes inovacijas investuojame mažiau nei mūsų konkurentai. Tai yra labai blogas dalykas mūsų konkurencingumui ir mūsų galimybei pirmauti Būtent todėl turėtumėm į daugiametę finansinę programą nežiūrėti vien tik tai kaip į apskaitos užduoti. Prieš septynerius metus pasaulis visai nėra, nėra panašus nei tas pasaulis, kuris bus po septyniarių metų. Mūsų biudžetas turi būti modernizuotas. Ir žinau, kad šioje srityje galiu e, pasitikėti Johannes Han patirtimi bet ir šio parlamento patirtimi. So bet e, viešieji biudžetai turi savo ribas. Mes turime užtikrinti, kad investicijos e, bus nukreiptos ten, kur jų reikia ir kad būtų užbaigta kapitalo rinkų sąjunga. E, tai turėtų palengvinti finansavimo sąlygas smulkiajam verslui ir startuoliams. Jie turi aukti, inovuoti ir imtis reikalingų rizikų. Lygiai tas pats galioja ir bankų sąjungai. Mes turime ją užbaigti tam, kad mūsų finansinė sistema taptų stipresnė ir atsparesnė. Šią užduotį patikėjau Valdžiui Dambrovskijui. Manau, kad jis yra tinkamiausias žmogus šiam darbui. Jis užtikrins, kad mūsų ekonomika uh, bus naudinga žmonėms - kokybiškos darbo vietos, lygios galimybės, sąžiningos darbo sąlygos ir įtrauktis. Jis žino, kad mums reikalinga saugi finansinė sistema tvariam augimui ir jis taip pat E, užtikrins konkurencingumą ir tvarumą. Visa tai yra glaudžiai susiję. Mes neturėtume pamiršti, kad konkurencingas tvarumas visada buvo svarbiausias mūsų socialinėje rinkos ekonomikoje. Mes tiesiog tai kitaip pavadinome. Pagalvokite dabar apie e, visas šeimos įmonės Europoje. Jos nebuvo sukurtos vien tik tai e, akcininkams ir premijoms. Jos buvo sukurtos tam, kad išliktų, tam, kad būtų perduotos iš kartos į kartą, tam, kad užtikrintų orų pragyvenimą savo darbuotojams. Jos buvo sukurtos su kokybės, tradicijų išlaikymu ir inovacijos siekiu. Galbūt šiandien situacija šiek tiek pasikeitė, tačiau mes turime sugrįžti prie savo konkurencingumo konkurencingo tvarumo. Būtent tuo vad, besivadovaudamosios e, kiekviena besivadovaudama kiekviena valstybė narė patvirtino jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslus. Ir būtent tuo besivaudamas Paulo Gentijoni e, užtikrins šių tikslų įgyvendinimą. Jis tuo tiki ir aš juo tikiu. Europos ekonomika atsigavo po vienos iš bla... rimčiausių ekonominių ir finansinių krizių po antrojo pasaulinio karo. Darbo rinka išlieka stipri, e, nedarbas mažėja ir toliau. Tačiau horizonte kaupėsi debesis ir Europa turi pasiruošti tam, kas jos laukia. Mes turime pasiremti tuo, kas yra mūsų stiprybė, tai yra mūsų bendra rinka, mūsų bendra valiuta. Atėjo laikas užbaigti ekonominę ir pinigų sąjungą. Reikia užtikrinti augimą ir užimtumą bei stiprinti makroekonominį atsparumą. Mes e, turime pasinaudoti tuo lankstumu, kuris numatytas stabilumo ir augimo pakte. Mes e, turime suteikti laiko ir erdvės mūsų ekonominiam augimui. Tuo pat metu turime palaikyti valstybės narės e, tikslinių investicijų struktūrinių reformų srityje. Aš nežinau, kas geriau galėtų vadovauti šiam darbui, negu kad Elisa Ferreira. Gerbėmieji parlamento nariai. Praeitą mėnesį 39 žmonės žuvo sunkvežimio priekaboje. Jie buvo pervežti per mažiausiai keturias ES valstybės. Kai motina Vietname gauna žinutę iš dukters Europoje, kad ji nebegali kvepuoti, tai yra tragedija. dėl tų 39 žmonių, dėl jų motinų, tėvų ir draugų turėtume visi sutarti, kad tokie dalykai negali kartotis. Žmonės tikisi, kad ES suras sprendimą bendrajam migracijos iššūkiui. Šis klausimas mūsų padalyjo. Bet turime žengti žingsnį pirmin. Mes turime rasti tokius sprendimus, kurie tiktų visiems. Būtent tokią užduotį patikėjau Margaritis Kinas ir Ilva Johansson. Su skirtingais gebėjimais ir požiūriais jie bus puikia komanda. Gerbėmėjai parlamento nariai, vienas dalykas yra neginčiamas. Europos Sąjunga visada užtikrins prieglopsti tiems, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Ir mums visiems yra naudinga, kad tie, kurie pasilieka mūsų šalyse, turi, turėtų būti integruoti į visuomenę. Bet lygiai taip pat turime užtikrinti kad tie, kurie neturi teisės čia pasilikti, turi būti gražinti namo. Mes turime užkirsti kelią žiauriam prekiautojų žmonėmis verslo modeliui. Mes turime reformuoti savo prieglopščio sistemą, kartu nepamirždami solidarumo ir atsakomybės vertybių. Mes turime stiprinti savo išorės sienas tam, kad vėl atkurtume pilnai funkcionuojančią Schengeno zoną. Mes e, turime investuoti į partnerystės e, su kilmės šalimis, turime gerinti gyvenimo sąlygas ten ir sukurti galimybės tiems žmonėms. Tai aišku nebus lengva. Tačiau dabar siūlau prisiminti Valslavo Havelo žodžius. Tai yra teisinga. Migracija niekur nedings, ji liks su mumis. Todėl aš manau, kad Europa, kuri taip didžiuojasi savo vertybėmis ir savo teisinės valstybės principais, turėtų pateikti tokį atsaką, kuris bus žmogiškas ir veiksmingas. Mes turėtume sugebėti tai padaryti. Ta pati Margaritos Kino ir Ilva Johansson komanda bus atsakinga ir už vid mūsų vidaus saugumo stiprinimą. Jie užtikrins, kad teisės saugos bendradarbiavimas susidaros su naujais kylančiais iššūkiais ir jie užtikrins, kad Europolas būtų geriausia priemonė kovai su nusikalstamumu. Gerbėmiai parlamento nariai. Kai aš dar buvau vaikas, gyvenau Briuselėje, mano sesutė mirė nuo vėžio. Jai buvo 11 metų. Aš prisimenu, kokie bejėgiai buvo mano tėvai tuo metu. Bet lygiai taip pat bejėgiai jautėsi ir medikai, kurie ją rūpinosi. Ko gero, kiekvienas iš mūsų turi panašią šeimos istoriją ar žino kažką kas su tuo susidūrė. Vėžio atveju kiekis didėja, tačiau mes siekiame pažangos diagnostikoje ir gydyme. Europa turi būti lyderė kovoje su vėžiu. Kitų metų pradžioje Stella Kiriekidis pradės naują ir ambi, paskelbs naują ir ambicingą kovos su vėžiu planą. Ji yra tinkamiausias žmogus tam, kad e, Europa kovotų su vėžiu. Europai turi rūpėti tie dalykai, kurie rūpi žmonėms. Žmonėms rūpi mūsų vaikų ir visuomenės ateitis. Kultūra, švietimas. Kultūra ir švietimas sieja mūsų istoriją su ateitimi. Būtent dėl to mes esame unikalūs. Mūsų siela, mūsų kultūra, mūsų įvairovė, mūsų paveldas. Aš žinau, kad tai paskyrus Marijai Gabriel, tai atsidurs saugiose rankose. Būtent todėl aš džiaugiuosi, galėdama pasakyti, kad jos portfelis bus pervadintas ir dabar ji bus komisijos narė atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimo klausimus. Žmonėms labai rūpi sąžiningumas ir lygybė. Būtent todėl Nikolas Šmit patikėjau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsti ir kovą su vaikų skurdu. Jis pristatys sistemą, kuri užtikrins, kad kiekvienas darbuotojas ES gaus orų atlyginimą, teisingą atlyginimą. Na, o Helena Dali bus ta čempionė, kurios mums reikia, kad pralauštume stiklinės lubas. Tie barjerai trukdo žmonėms būti tuo, ko jie yra, siekti to, ko jie tiki arba kas jiems svarbu. Tie barjerai turi išnykti. Žmonėms svarbios jos, jų teisės, vertybės ir laisvės. Teisinės valstybės principas yra mūsų sistemos pamatai ir dėl to negalime nuolaidžiauti. Mes turime užtikrinti, kad to būtų laikomasi visur. Mums reikia patirties ir įsipareigojimų čia. Ir Vera Jurova bei Didier Reinders yra tinkamiausi žmonės šiam darbui atlikti. Žmonėms svarbu, kokiu oru jie kvepuoja, kokį vandenį jie geria ir kokį maistą jie valgo bei kokioje gamtoje gyvena. Mes visi turėtume pasidžiaugti tuo, kad Virginijus Sinkevičius ves Europą kovoje už e, biovairovės ir vandenynų apsaugą ir užtikrins mūsų pakrančių bei žvejų bendruomenių klėstėjimą. Taip pat Janus Vojčiakovski užtikrins, kad mūsų ūkininkai irgi suklestėtų ir prisitaikytų prie besikeičiančios realybės. Ta dviguba transformacija klimato ir skaitmeninimo įneš pokyčių visiems. Tačiau vienu dalyku nebejokime. Ūkininkavimas ir toliau išliks svarbia mūsų kultūros ir ateities dalimi. Mums tvarus ūkininkavimas labai svarbus. Tai apima jau geresnės galimybės jauniems ūkininkams ir taip pat turime užtikrinti, kad importuojami maisto produktai atitiktų ES standartus. Na ir aišku, žmonėms rūpi, svarbu tiksliau e, pasisakyti, tartis žo, savo žodį dėl ateities. Šių metų ES rinkimuose aktyvumas buvo pats didžiausias per ketvirtį amžiaus, bet dalyvavimas demokratijoje tuo neapsiriboja. Mes turime e, panaudoti visų Europos dalių energiją, energiją iš visų institucijų, visas patirtis tam, kad pradėtume Europos ateities konferenciją. Ji turėtų į bendrą darbą įtraukti institucijas ir piliečius, o parlamentas šiam darbui vadovaus. Na, o komisijoje Dubravka Šuica, patyrusi šio parlamento narė, e, dirbs glaudžiai su jumis tam, kad tai taptų sėkmės istorija. Gerbėmieji parlamento nariai. Mes visi žinome, kad vienas iš mūsų narių ketina pasitraukti iš ES. Didžioji dauguma parlamentarų tai tikriausiai dabar šioje salėje džiaugiasi, kad ta mažoji parlamento grupė daugiau nebeplos, tokius žodžius tariant. Tikriausiai visi puikiausiai žino, kad aš visada pasisakysiu už Junktinės karalystės pasilikimą Europos Sąjungoje. Tačiau, aišku, mes gerbsime Junktinės karalystės žmonių sprendimą. Mes e, glaudžiai dirbsime kartu, beieškodami atsakym, atsakymų į bendrus iššūkius, ypač saugumo srityje. Tačiau vienas dalykas čia yra svarbiausias, kad ir kas nutiktų ateityje. Ryšys ir draugystė tarp mūsų žmonių yra nenutraukiama. Ponios ir ponai, parlamento nariai, po 30 metų kažkas šioje salėje vertins mūsų veiksmus, kaip kad aš savo kalbos pradžioje padariau. Kągi jie pasakys, tai priklausys nuo to, ką mes kartu nuveiksime. Jeigu mes gerai atliksime savo darbą, Europos Sąjunga, Europa tiksliau, 2050 metais bus pirmasis žemynas, pirmasis netaršus žemynas. Ir ji taip pat bus didžiausia skaitmeninė jėga. Ji ir toliau bus ta ekonomika, e, kuri geriausiai užtikrins pusiausvyrą tarp rinkos ir socialinės srities. Ir ji, aišku, bus lyderė sprendžiant pasaulinius iššūkius. Kelias mūsų laukia vingiuotas, o darbas nelengvas, tačiau kartu galime tai padaryti. Imkime pavyzdį iš to optimizmo, iš tos valios parodymo prieš 30 metų, dėl kurių nukrito geležinė uždanga. Dabar sugrįšiu prie Vaslavo Havelo minčių. Milijonai europiečių eina šiuo keliu, nes taip yra teisinga. Kai kurie deda pastangas ir dirba bendruomenių labai. Yra tokių, kurie skiria savo laiką darbų su pagyvenusiems asmenims arba išvalyti parkams. Lygiai taip pat yra tokių, kurie išeina į gatves arba, pavyzdžiui, keičia savo gyvenimo būdą tam, kad apsaugotų klimatą, aplinką. Žmonės nori pokyčių. Mes taip pat parlamentas, taryba, komisija, mes turime įnešti pokyčių. Būtent tuo besivadovaudama sudariau savo komandą. Ir būtent tuo besivadovaudama šiandien, šiandien prašau jūsų pasitikėjimo. Pra, imkime darbo tam, kad po 30 metų irgi galėtume pasakyti, te gyvuoja Europa, vive l'Europe, vive l'Europe, es liebe Europa, long live Europe.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 Dėkuoju komisijos pirmininkai van der Leyen. Norėčiau pasveikinti taip pat ir komisijos narius bei visus e, Europos komisijos narius. Dabar e, frakcijos, frakcijų kalbėtojai. Pirmiausiai ponas Manfredas Weberis. Dėkuoju. Mes išgirdome labai aiškius prioritetus, mums to reikėjo. Labai dėkoju, ponė von der Leyen. Mes kaip Europos parlamentas e, surengėme klausimus, išklausėme e, kandidatus į Europos e, komisarų postus. Ne visi buvo pasirengę iš pat pradžių, dabar tai jau yra ir mūsų komitetai jau davė žalę šviesą. Ir mes užtikrinome skaidrumą ir teisingą jų atrinkimo tvarką. Manau, kad e, šiandien e, pristatant kolegiją iš tikrųjų viskas buvo labai aiškiai išdėstyta ir mes e, tikimės šiandien balsavimo metu, remdamėsi demokratiniais principais, paremti Europos komisiją, pritarti jai. Mes turime daugiau komisijos narių negu anksčiau ir aš e, džiaugiuosi kaip atsakingas e, politikas ir labai džiaugiuosi, kad 50 e, procentų komisijos narių yra moteris, aišku, mes kaip EPP džiaugiamės Taip pat ir todėl, kad būtent mūsų dėka komisijai e, vadovauja moteris. Tai taip pat labai svarbu lyčių balanso požiūrių. Tad komisijos sudėtis dabar e, e yra e, labai geras dalykas. Valdis Dombrovskis, Marija Gabriel, e, Margarita Šinas, Oli ir Gabriel, kolego, tai yra kolegos, kurie taip pat e, Marina Valjon ir Dubravka Šuica, tai yra kolegos, kurie dirbo Europos parlamente anksčiau, tad šituo požiūriu tai taip pat yra puikiai sudėtis komisijos. Mėly kolegos, EPP e e, partija surinko 40 milijonų balsų per rinkimus. Dabar mes turime užtikrinti savo atsakomybę ir įgyvendyti tai, ko norėjo e, rinkėjai. 24 metais mes e, turime įgyvendinti išmanę klimato politiką, remdamėsi inovacijomis. Taip pat e, turime imtis veiksmų žemės ūkio sektoriuje, pramonės sektoriuje ES turi ambicingą planą kovos su vežiu srityje. Mes taip pat turime sukurti 5 milijonus e, naujų darbo vietų, turime sustabdyti protų nutekėjimą iš rytų į vakarus. Taip pat turime e, statyti prekybos tiltus, lieptus, pasirašyti prekybos e, sutartis kovoti su organizuotu nusikalstamumu bei mafijinėmis struktūromis. 24 metais mes taip pat turime apibriežti galutinės Europos e, sienas. Turkija yra stipri mūsų partnerė, tačiau Turkija negali būti ES e, narė. Mums taip pat reikia Frontexo pareigūnų tam, kad būtų tinkamai apsaugotos ES išorės sienos. Ir būtent todėl šiandien per balsavimą mes balsuosime už komisiją. Todėl, kad mes turime pradėti gyvendinti savo pažadus. Be jokios e, abejonės ateinančiais metais mes susidursime su labai dideliais e, iššūkiais. Mes matome, jog mūsų visuomenės patiria e, vis daugiau susiskaldimo, susiskaldimo ir e, spaudimo. Matome, kad e, globalizacija taip pat kelia įvairių sunkumų ir kad žmonės dažniau susiduria su problemomis negu su e, įvairiomis teigiamomis galimybėmis šiame kontekste. Mes taip pat turime galvoti apie savo tapatybę, apie savo kultūrą bei pasiekimus. Mes kaip europiečiai turime apsaugoti savo e, gyvenimo stilių ir modelį. Mes turime galvoti apie e, solidarumą. Nes valstijose vis dar yra kalbama apie Obamacare. Demokratija, teisinės valstybės principai, lyčių lygybė taip pat yra labai svarbus dalykai, vis dar svarbus dalykai ES praėjus 30 metų po Berlyno sienos grįvimo, taip pat žodžio laisvė, žiniasklaidos e, laisvė yra esminės svarbos e, dalykai. Junktinės valstijos yra artimiausia mūsų sąjungininkė, tačiau aš manau, kad Europos gyvenimo būdas, europietiškas gyvenimo būdas man yra artimesnis ir primtinesnis negu e, Amerikos. Per ateinančius penkerius metus paaiškės, ar ES išsaugos savo dvasę, ar jinai tame vis brutelėsnėme pasaulyje e, judės arčiau paraščių. Mes visuomet nuo Adenauerio ir Helmuto Kolio e, laikų dėjome pastangas, kad Europa būtų vieningesnė ir turime eiti toliau to keliu. Dėkuoju po, poniai Weberiui, dabar ponia Garcia Perez. Ačiū pirmininkė, ponia van der Leyen. Liepa mes pasisakėme už jūs, balsavome už jūs, nors nebuvote mūsų kandidatė, nes jūs įsipareigojote į darbo programą įtraukti prioritetus, kurie mums yra be galo svarbus. Jūs sutikote, kad e, ekologinis perėjimas turėtų būti ašis ateinančioje kadencijoje ir tai turėtų būti padaroma teisingai, kad niekas neliktų paraštėse. Mes norime kuo greičiau pradėti, bet turime būti tikri, kad nenusivilsime. Prieš prasidant klausimams socialdemokratai e, nusprendė, kad būtent aplinkosaugos socialinio klausimo e, sprendimas turi būti atspindėtas labai aiškiamis priemonėmis, kurios pagerintų mūsų piliečių gyvenimą. Būtent todėl mes čia esame, todėl mus išrinko, būtent tam ir kad e, sustiprintumėm komisijos narių, e, įsitikintumėm, kad jie yra kompetitingi, mes labai aktyviai dalyvavom e, klausimuose visų e, komisarų. Nes šį kartą mes negalime nuvilti, negalime nuvilti jaunų žmonių, kurie kiekvieną penktadienį eina į gatvę sakydami, kad mūsų planetai grėsia grėsmė. Negalime nuvilti moterų. Mūsų spaudimo dėka e, būtent dabar yra pasiūlyta lygiausia lyčių prasme komisija. Mūsų frakcija toliau kovos už lyčių lygybę, ne tik tai, kiek moterų ir vyrų dirba kažkur, bet ir per politiką. Viena iš tų politikų turėtų būti užkirsti kelią pagaliau Europos direktyva e, vyrų smurtui prieš moteris. Taip pat negalime nuvilti piliečių, kurie susirūpinę žiūri, kad jų, kad ten, jų gimtinė lieka tuščia, visi iš jos išvažiuoja, nes nes nėra galimybių. Mums reikia pereimo fondo ir papildomų išteklių, kad tas ekologinis pereimas būtų socialinė prasme teisingas, nieko nepaliktų paraštėse. Mums liko, penki, mes turime penkerius metus įrodyti, kad politika gali surasti sprendimus, kad vieningi mes esame stiprus ir kad Europa gali daug, daug pasakyti tokiame neramiame pasaulyje. Mes nesiklausysime tų, kurie skleidžia baimę, kurie nori grįžti atgal ir racionalizuoti politiką. Mes žinome, kad tik tai mes kartu galime e, spręsti šios iššūkius ir tam mums reikia stiprios komisijos. Drąsios komisijos, komisijos, kuri sugebėtų rasti naują dinamiką, peržengti senas politikas. Nauji iššūkiai reikalauja naujų politikos formų tokiame sudėtingame paveiksle. Ir geriau, pats geriausias būdas atnaujinti įsipareigojimą principams, socialiniam modeliui, užtikrinti e, socialinės politikos E, nuoseklumą. Tai būtent yra tvarios plėtros ir darbo atvarkės 2020 įgyvendinimas. Labai džiaugiamės, kad kiekvienas asmeniškai ir visi kartu jūs būsite atsakingi už jų įgyvendinimą Europos semestre. Tai yra be galo svarbu. Mes labai džiaugiamės, kad naujasis žaliasis susitarimas e, bus komisijos prioritetas. Žinome, kad Franz Timmermans dirbs puikiai šioje srityje. Klimato kaita nebegali laukti. Tai yra skubus dalykas. Mums socialistams tai ne tik tai žalioji. E, Tai ne tik tai žalioji darbo tvarkė, o darbo tvarkė arbūzas iš išorės žalia, o viduje raudona. Europos Sąjunga turi susigražinti savo sielą, kovoti su neligybė. E, per politinius sprendimus. Tam reikia labai konkrečių sprendimų. Per ankstesnę kadenciją mes pradėjome kurti socialinį ramstį, kurį dabar reikia toliau įgyvendinti. Mes socialdemokratai turime įvairiausių pasiūlymų, kaip galima sustiprinti Europos socialinį ramstį ir finansinę bei fiskalinę architektūrą. Nebejokite, kad per ateinančius penkerius metus mes priminsime šias užduotis tie patys e, žmogaus orumo, pagarbos jam, e, solidarumo, teisingumo prioritetai turėtų būti ir e, išorės politikos ramšiai. Ir tikrai jie yra labai gerose rangose. Josep Borel e, turės dirbti labai svarbų darbą, ginti mūsų vertybės ir interesus. Ir pasaulyje, kuriame yra labai daug neramumų. Mes būsime labai reiklus, kad ir migracijos, ir prekybos politikoje šie principai būtų ginami. Kitaip mes e, nebūsime nuoseklus, mumis nepasitikėjęs. Būkime ambicingi ir ruoždami naują biudžetą. <coughs> Negalime padaryti daugiau už mažiau, todėl reikia daugiau lėšų Mūsų frakcija bus labai reikli naujai finansiniai, daugiametį finansiniai programai. Mes nenuleidžiame rankų dėl didesnės demokratijos Europoje. Mes norime reformuoti ir sustiprinti špitę kandidatų sistemą ir ginti e, tarptautinius sąrašus. Būtent Todėl per ateinančią Europos ateities konferenciją dirbsime šią srityje. Europa yra statoma diena iš dienos, todėl jinai yra nuostabi. Volkrendri Spak sakė, vienas iš tėvų Europos sakė, kad E, moksliniai eksperimentai bandomi ir bandomi, kartojami, kartojami, kol pasiekiama rezultatų. Taigi, nenuleiskime rankų, kurdami vieningą, teisingą e, sanglaudos Europą, nes nuo to priklausys ES projektas ir tai, kad mūsų piliečiai vėl imtų pasitikėti institucijomis. Socialdemokratai puikiai suprantame, savo pareigą. Būtent todėl šiandien e, ištikimai, bet reikliai paremsime e, e, naująją komisijos kolegiją. Tikėkime, kad komisija tą supras ir bus labai atsakinga, nes ant kortos stovi tikrai labai daug. Ačiū. Grazie, prezidente. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, pirmininkas Čiološ. Pone pirmininkė, pone išrinktoji pirmininkė. E, komisarų parinkimas buvo pakankamai e, griežtas, tačiau e, dabar komisija turės įgyvendinti, ištesėti savo pažadus. Aš norėčiau, kad komisija užtikrintų tris dalykus - matymą, aistrą ir ambicijas. Tai yra vienintelis būdas parengti Europą šio pasaulio iššūkiams bei patraukti piliečius, kad jie entuziastingiau žiūrėtų į Europos projektus. Pone von der Leyen sakė, kad ši komisija bus geopolitinė. Puiku, tačiau e, reikės tam tikrų giluminių pokyčių. Mūsų frakcijai svarbus keturi prioritetai. Visų pirma, mes norime, kad Europa taptų pirmojų kontinentų pasiekusių e, CO2 neutralumą. Tačiau mes turime būti pasirengę tam iššūkiui. Tai bus įmanoma veikiant kartu su verslo pasauliu, su žemės ūkio sektorium bei mokslininkais. Tad turime investuoti į teisingą pereinamąjį laikotarpį ir turime turėti tokį finansavimą, kuris padėtų mums pasėti tuos tikslus. Toliau e, Skaitmeninės technologijos jau keičia mūsų visuomenę. Tai atveria įvairias galimybės piliečiams ir mūsų ekonomikai, tačiau yra taip pat ir rizikos faktorių. Naujos e, technologijos leidžia atsirasti lyderiaujančioms įmonėms šiame e, sektorija, tačiau turime užtikrinti prieigą prie finansavimo ir mažoms bei vidutinėms įmonėms ir turime kurti taisyklės, kurios e, reglamentuotų e, dirbtinį intelektą. E, Aš manau, kad ponė Vestager ir Thierry Breton iš tikrųjų pasieks numatytus šios ryties tikslus. Europa taip pat turi būti lygi vertė partnerė Kinijos ar Junktinių valstijų atžvilgių ir turi tai pasiekti per ateinančius penkerius metus. Taip pat turime vykdyti veiksmingą politiką Afrikos e, atžvilgių bei kitų pasaulio regionų atžvilgių. Turime galvoti apie tvarumą, apie tikrą gynybos Europą, kuri remtųsi stiprią partnerystę. Tam mums reikia, kad piliečiai e, remtų Europą. Europos demokratija neturi pasireikšti vien tik tai rinkimų rengimu. Visi turėtų dalyvauti Europos e, statyboje. Mano frakcija bus Europos statybos variklis, nes yra kol kas dar e, institucinių kliučių, kurios trukdo ES